centrams, kurie nepriklauso tiems tai dviejų trešdalių daugumai. Na, labai atsiprašau, bet po kitų rinkimų panašu, kad neįmanoma bus absoliučiai keisti įstatymų. Iš tikrųjų, aš manau, kad baisu yra tai, kad mes Europoje nusigrėžėme nuo tų dalykų ir nesimam veiksmų. Dėkoju. Eh, Ačiū. Dabar GUE frakcijos vardu ponas Tavarė, štai minutės. Nos... Ačiū pirmininkė.